tinkamo dokumento pakeitimą. Ir šis pakeitimas, jeigu per 24 valandas ne viena frakcija arba 40 <clears throat> parlamento narių nepateiks prašymo dėl e, šio pakeitimo balsuoti, dokumento tekstą rasti plenarnio posėdžio tinklapyje, o šio posėdžio protokole bus paskelbtas dokumento pavadinimas. Gavau prašymą pasakyti dėl darbo tvarkos ir žodžio prašo ponas Glėcos, prašau. Labai ačiū, pana pirmininkė, gerimai kolegos. 1100 e, vaikų darželių Graikijoje gali būti uždaryti vien dėl to, kad nebeliko lėšų jiems išlaikyti. Padėtis yra labai grėsminga, tai komisija turi imti šio klausimo svarstymo, kaip ir e, kitų klausimų susijusių su kančiomis, kurias patiria Europos žmonės. Tačiau vietoj to Žanas Klodas Junkeris pabandė pristatyti neprimtinas nedemokratinės priemonės, primesti jas Graikijos tautai, nukreipti ją tam tikrą linkmę, kokią teisę jis turi taip elgtis. Pone Gležas, pirmininkas nutraukė kalbėtą. Pone Gležas. Mielas kolega, aš e, manau, kad e, gerai, kad jūs prašėte raštu leidimo kalbėti dėl, dėl darbo tvarkos, tačiau jūsų pasakymas ir turi būti dėl darbo tvarkos dabartinė. Jūsų kalba yra svarbi, galbūt politinė prasme, tačiau nieko bendro neturi su mūsų darbo tvarkė. Tai yra klasikinis atvejis. Uh, E, vienos minutės kalbų, kurios yra numatomos plenarnėme posėdėje. Pone Glezos, jeigu kitą kartą norėtume tokį pareiškimą paskelbti, tai darykite tą, prašau, pasinaudodamas galimybę pasakyti vienos minutės kalbą. Ačiū. Jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti dėl darbo tvarkos, ponas Lambers dėl darbo tvarkos, prašau. Savo frakcijos vardu noriu prašyti traukti į parlamento plenarės sesijos darbo tvarkę diskusiją ir rezoliucijos tvirtinimą dėl komisijos veiklos programos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, tai taip pat nėra pasakymas dėl darbo tvarkos. Greitai pradėsime svarstyti darbo tvarkę, galėsite savo pasiūlymą pateikti. Pakankamai Gudriai bandėte, kolega, šį klausimą pristatyti, aš tačiau pats ilgą laiką buvau frakcijos pirmininkas ir žinau, kad vis turime laikytis darbo tvarkos taisyklių. Dabar pradėsime tvirtinti.